Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení pánové. Ponios ir ponai, man didelė garbė pradėti šios darbo grupės posėdį. Šiandien kalbėsime apie Europos teisingumą, apie demokratinės atskaitomybės ir teisinio aiškumo stiprinimą Europos, nacionalinių ir vietinių lygių. Pirmiausia, sveikinu visus atvykusius į Europos parlamentą. Taip pat noriu pasveikinti e, antrąjį pirmininką poną Mentės Devygo ir e, mūsų pranešėją poną Afsaną. Aš esu Elena Gaiduškova, esu iš Čekijos Respublikos Senato. Leiskite trumpai išdėstyti mūsų darbo tvarką. Diskusija, diskusijoje vadovausime tomis pačiomis taisyklėmis kaip ir plenarinėje sesijoje. Tai yra, pirmiausia, išklausysime du nacionalinių parlamentų narius, po to Europos parlamento narį. Ta tvarka, kaip jūs paprašėte žodžio užpildę oranžinius lapus. Ir kalbėtojų sąrašą prižiūrės sekretariatas. Prašysiu kalbėti trumpai, panašiai kaip ir per plenarinę sesiją mes jums suteiksime po tris minutės. Dabar suteikiu žodį mūsų, mūsų pranešėjai, ponui Afsan. Prašom. Labai ačiū. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Noriu keletą žodžių tarti apie tai, apie ką kalbėsime šioje darbo grupėje. Kaip esu įstikinęs, jūs žinote, mes turime bendrą tikslą pasiekti Europos teisingumo erdvės, kad visos valstybių narių teisinės sistemos dirbtų kartu, nuosekliai, veiksmingai taip pat e, pripažįstant įvairių teisinių tradicijų skirtumus. Na ir svarbus žingsnis tą linkme yra tolesnis darbas, kad būtų užtikrintas tarpusavio pripažinimas sprendi, teismo sprendimų strityje. Ir reikia pašalinti čia esančias kliūtis, kad būtų pripažįstami teismų sprendimai ir kad valstybės narės galėtų pasitikėti kitų valstybių narių teisinėmis, teisinėmis e, tarnybomis, kad mes galėtume atsisakyti egzekvatūros procedūros. Tarpusavio pripažinimas, jeigu būtų toks pasitikėjimas, galėtų būti išplėstas kitas rytis, pavyzdžiui, sutoktinių teisės, e, paveldimumo teisė. Baudžiamosios teisės srityje yra pasiekta pažangos teismo nuosprendžių tarpusavio pripažinimo srityje, tačiau mums reikia dar daugiau pažangos šioje srityje. Čia gali būti keliami klausimai dėl baudžiamųjų klausimų, bet taip pat ir administracinių klausimų, kai kalbama apie teisų atėmimą ir kad pasiektume pažangos, siekdami šio tikslo, reikia sustiprinti pasitikėjimą tarp valstybių narių. Tai turėdama galvoje, komisija ėmėsi įvairių priemonių. Dar viena svarbis rytis Europos teisingumo srityje yra bendri standartai. Įvairių valstybių narių teisės aktų suderinimas įvairiose baudžiamosios teisės procedūrų srityje turėtų apimti rimtus nusikaltimus, tarpvalstybinius nusikaltimus, tokius kaip e, terorizmas, organizuotų nusikalstamumą ir nusikaltimus e, susijusius su gyvybiškai svarbiais interesais. Bendri standartai turėtų būti naudingi bendram, bendrai pažangai siekiant tarpusavio pripažinimo teismų nuosprendžių civilinės teisės srityje šio sudarinimumo reikėtų siekti naudojant galbūt minimalius standartus. Europos teisės sritis be tarpusavio pripažinimo ir bendrų standartų taip pat turėtų apimti kitus aspektus, kurie palengvintų uh, individams prieigą prie teismų ir teisės procedūrų. Tai yra teisinė pagalba, kalbinės kliūtis ir prieiga prie registrų. Turint tai galvoje yra iškelti svarbus klausimai, svarbus problemos, kurias reikėtų aptarti. Visų pirma, ar yra konkrečių problemų, kai kalbame apie teismų nuosprendžių tarpusavio pripažinimą? Antra, kaip toks tarpusavio pripažinimas ir pasitikėjimas galėtų būti sustiprinti. Ir trečia, kaip e, as, asmenys, asmenų prieiga prie teismų galėtų būti palengvinta. Ir Aš tikiuosi išgirsti, pasklausyti įdomios diskusijos. Ačiū. Děkuji panu eh, Apsanovi za švédského. Dėkoju ponui Apsanui, kuris atstovauja Švedijos parlamentui. Išgirdęs E, pranešėjo pristatymą norėčiau suteikti žodį ponu Stanislas Rakučiai iš Lenkijos Seimo. Pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu iš šalies, kurioje galimybė pasinaudoti teisingumo sistema ne visada buvo visiškai savaime suprantamas dalykas. Piliečiams labai svarbu žinoti, kad jie gyvena teisinėje valstybėje, kurioje teismų sprendimai yra nuspėjami ir priimami su atsakomybė. Vis daugiau žmonių supranta, kiek naudos jiems davė bendra Europa. Ne tik kelionių, bet ir kitomis prasmėmis. Yra plėtojamas europinis verslas, globalizacija ir prieiga prie interneto lik ir privertė įmonės siūlyti savo paslaugas įvairiose šalise. Stokholmo programoje kalbama apie teisingumo Europą. Ji ypač svarbi žmonėms, kurie turi savo įmonės. Mes norime sukurti bendrą rinką, norime laikytis ir sutarčių reikalavimų. Kad galėtume tai daryti, turime naikinti kliūtis, kurios iki šiol e, neleidžia pripažinti visų sprendimų visose valstybėse narėse. Turime plėtoti ryšius su trečiosiomis šalimis, kad būtų atsižvelgiama į mūsų piliečių interesus turime neužmiršti ir ankstesnių valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalių santykių. Siekdami sukurti nuoseklę politiką šioje srityje, turime užtikrinti tinkamą pusiausvirą, kad būtų atsižvelgta ir į nacionalinius interesus. Aš visiškai pritariu teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo principui. Tai yra mūsų bendradarbiavimo ES pagrindas. Tačiau reikia neužmiršti, kad būtina gerbti ir atskirų valstybių narių e, skirtingas teisės tradicijas. Todėl aš ir šiek tiek abejoju, ar tarpusavio pripažinimo principas turi būti išplėstas ir apriepti ir administracinius e, sprendimus. Šis principas svarbus teisminio bendradarbiavimo srityje mes darome prielaidą, kad čia bus laikomasi aukščiausių standartų. O sprendimai priimti administracinėse bylose yra labiau automatinio pobūdžio. Ir tai reiškia, kad mm, šiuo atveju tarpusavio pripažinimas būtų daug rizikingesnis. Norėdami atsisakyti egzekvatūros ir kitose sritise, kurias reglamentuoja ES teisės aktai, turime suprasti, kad tai turėtų padėti teisės sistemai ES sklandžiau veikti. Tai darydami turime kaupti patirtį, apie ją diskutuoti, turime keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ES. Svarbiausias dalykas yra pasitikėjimas, pasitikėjimais vieni kitais. Mums visiems tai yra didelis iššūkis. Pirmininkė, tuoj baigsiu savo pasisakymą. Mes visų pirma priimame teisės aktus, kurie praktiškai gyvendinami ir galiu pasakyti, kad tai yra didelis iššūkis ir čia dirbantiems politikams. Mes turime rodyti gerą pavyzdį, turime parodyti, kad pasitikime vieni kitais, tai bus puikus signalas mūsų piliečiams, kurie supras, kad visur taikomi tie patys standartai. Požádám všechny další o dodržování časového. Ačiū. Norėčiau paprašyti visų kalbėtojų neviršyti jiems skirto pasisakymo laiko. Dabar Alberto Maritati iš Italijos senato, o po jo Andrew Browns iš Europos parlamento. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu pridurti šį tą prie to, kas buvo pasakyta per plenarinę sesiją. Manyčiau, kad reikia veikti kaip įmanoma greičiau. Stipriai vėluojame dėl organizacinės programos kovoje su organizuotum nusikalstamumu. Turėtumėme ginti visų europiečių laisvės. Vien tam nepakanka išanalizuoti e, nusikalstamą pasaulį. Tikrai neturėtumėme mes pamiršti to, kad Europoje e, labai yra gajus organizuotas nusikalstamumas, ypač turtingose valstybėse, turtingose rajonuose vyks, viskas vyksta mums prieš akis, plaunami pinigai, visa tai kenkia mūsų reputacijai, reikia imtis skubių ir ryštingų veiksmų, tai reiškia, kad turime pasinaudoti esamais instrumentais. Instrumentai kurie galioja valstybėse narėse. Italijoje šis beitas yra nuveikta, Europa šį klausimą taip pat svarsto ir teikia ne tik e, rekomendacijas, bet ir konkrečius instrumentus siūlo. Taigi teisingumo, teisingumas ir policija turi veikti visur aktyviai. Organizuotas nusikalstumas aktyvus visur - Pietų Italijoje, Kalabrijoje, Vokietijoje ir daug kur kitur. Visur veikia narkotikų priekeiviai, Jie kontrabandą atgabena narkotikus iš Kolumbijos į Italiją, po to platina likusioje Europos dalyje. Čia mes kalbame apie ištisas tonas kokaino. Ši e, nelegali veikla organizuojama tarptautiniu mastu, todėl turime tinkamai atsakyti, vien Europolo nepakanka. Todėl Eurojustas turi gauti atitinkamus įgaliojimus. Eurojustas turi tapti koordinuojančiu centru, gauti visą reikalingą informaciją. Todėl mums reikia tarptautinės duomenų bazės su visais duomenimis, mums reikia tarnybos, kurie iš tiesų koordinuoti kovą. Negalima atskiroms valstybėms suteikti papildomų įgaliojimų ar joms priekaištauti dėl kažko. Reikia sustiprinti esamą, esamus įgaliojimus. Taigi, turime kovoti su tam tikromis euroskeptiškomis nuomenėmis atskirose valstybėse narėse. Taigi mums reikia duomenų bazės, reikia stipresnio Eurojusto, reikia, kad būtų skaitmeninė informacija prieinama visais lygmenimis, o egzistuojančios institucijos turi gauti ir atitinkamus įgaliojimus. Taigi turime labai griežtai nustatyti ir įgaliojimų ribas. dar pamiršau paminėti, kad mums reikia tarptautinės prokuratūros, Europos prokuratūros. Jos užduotis būtų rinkti duomenis iš visos Europos, juos katalizuoti ir perduoti e, nacionaliniams prokuratūroms kaip tam tikrą informacijos šaltinį. Kaip jau minėjau, mums reikia efektyviai veikiančių institucijų Čia, aišku, negalime pamiršti ir tai, jog visos užduotis turi būti įvykdytos tinkamai. Maničiau, tų tikslų turėtų siekti visos valstybės narės ir šios užduotis turėtų būti paskirtos konkrečiai Europos komisijai ar kažkokiai kompetitingai institucijai. Ačiū. Dabar Europos parlamento narys Andrew Browns. Uh, yra prielaida, kad bendra prekybos e, sritima, sriti, sistema turi turėti bendrą teisinę sistemą. Tai yra netiesa. E, Jungtinė karalystė turi tris sistemas. Sutarčių teisėje e, taikoma ta teisė ten, kur primama prekė. Paveldėjimo klausimuose tai svarbu tada priklauso nuo to, kur žmogus yra E, įsikūręs. Na, Europos parlamento dokumentas, parengtas trijų komitetų, e, tarsi siūlo, kad mums reikia bendros europinės sutarčių teisės. Mano nuomonė, Anglijos e, sutarčių teisės sistema kūrėsi pamažu per 400 metų, remiantis precedento teisę. Ir idėja, kad visos šios sistemos reikia atsisakyti per vieną kodifikuotą sistemą tiesiog kelia siaubą mūsų rinkėjams. Taip pat pačiame dokumente sakoma, kad galbūt mums reikėtų ir bendros baudžiamosios teisės sistemos. Tai aiškiai nepasakyta, bet duodama suprasti, kad tuo metu būtų galima panaikinti mūsų sistemą, kuri ne tik leidžia greitai vykdyti teismus, bet taip pat ir maksimaliai užtikrina e, teisingumą Britų sistema ir Britų rinkėjai būtų su, su siaubu e, stebėtų, jeigu tokie du dalykai įvyktų. Aš nemanau, kad bendra prekybos sistema turi kištis į šalių suverenitetą ir teisinių sistemos suverenitetą. Ačiū. Dėkui také a následuje. Ačiū. Toliau ponas Slapnik, Slovenijos parlamentas, prašom. Labai ačiū. Slovenijos Respublika planuoja savo ateities daugiašalės programas TVR srityje 10-14 metams. Ir mes visą laiką aktyviai dirbame. Pirmieji žingsniai jau žengti pirmininkaujant Portugalijai ir Slovenijai. Futura grupės rėmose mes aptarėme savo tikslus. Laisvės e, teisingumo ir saugumo srityje. Šis pasirengimas pasiekė e, savo viršūnę Portorošo dokumente, kur numatytos svarbiausios gairės darbo ateityje. Tai būtų veiksmingesnė e, tai teisinė apsauga ir tam reikalingas e, tarpusavio sprendimų, tarpusavio pripažinimas. Kilmės šalies teismo sprendimas turi turėti pirmenybę, tai užtikrintų tarpusavio pasitikėjimą ir užtikrintų laisvą sprendimų perdavimą iš vienos valstybės narės kitai. Tam, kad tai padarytume, turime numatyti pagrindus, sukurti tuos pagrindus, pavyzdžiui, teisinių priemonių, teisės į teisinės priemonės ir dalinio sprendimo harmonizavimo. Civilinių ir ekonominių reikalų srityje turime siekti panaikinti egzekvatūrą ar bet kokį kitą procesą, kuris užkerta kelią E, sprendimui priimti užsienio šalyje. Dėl svarbiausių konceptualinių skirtumų tarp valstybinių narių mes turime pragmatiškai į viską žvelgti, turėtume veikti sklandžiai ir gerbti proporcingumo ir subsidiarumo principus. Taip pat turėtume atsižvelgti ir į tarpusavio pasitikėjimo kūrimo procesus tai yra procesinių standartų gerinimą ir derinimą, pavyzdžiui, teisę į vertimą ir panašiai. Slovenijos Respublika pritarė tarybos pagrindų sprendimui dėl piliečių teisės į vertimą su nedideliais pakeitimais. Taip pat pripažįstame e, informavimo teisę ir taip toliau. vartotojų mokymas ir e, tinklų kūrimas e, baudžiamųjų procesų srityje per Eurojustą tai yra labai svarbus. Be to, mokymas apie kitų šalių teisinės sistemas taip pat yra svarbus, nes tai e, padės stiprinti pasitikėjimą įvairiose valstybės narėse. Labai ačiū. Děkuji eh, panu Slopnikovi. Další... Ačiū ponui Slopnik. Toliau Lordas Bonis iš Lordų rūmų, o po to žodis bus suteiktas Lietuvos parlamento atstovui Juliu Sabatauskui. Máte možnost se ještě přihlásit buď písemně, a nebo pod... Norėčiau paraginti visus ir toliau prašyti galimybės pasisakyti arba pakeliant ranką arba užpildant atitinkamą lapą. Ačiū, e, atsiprašau, kad sėdžiu, manau, kad bus lengviau kalbėti sėdint, juk tai yra darbo grupė. Turiu pasakyti, kad aš e, remiu Europos teisingumo erdvę, erdvės principą Bet tai nereiškia, kad negalima kvestionuoti to principo. Europa juk nėra tik tai priekybinė erdvė. Reikia galvoti apie tai, ko mes siekiame Stokholmo programa. Tie tikslai e, kelia susižavėjimą. Tačiau jau plenarinėje sesijoje sakiau, kad e, mano nuomonė toje programoje turi būti numatyti prioritetai šioje darbo grupėje mes kalbame apie bendrus dalykus, tačiau manau, kad yra ir tam tikrų specifinių dalykų, specifinių priemonių, kurių reikėtų imtis, kad būtų išplėstos piliečių teisės Europoje. Kai kas jau buvo minėta šiandien po pietų. Visų pirma, egzekvatūros atsisakymas. Mano komitetas tai tam visiškai pritarė. Tai duotų praktinės naudos žmonėms, kurie e, siekia kelti bylas už savo valstybės sienų. Kitas dalykas asmenų teisės baudžiamajame procese reikia siekti, kad tos teisės būtų įgyvendinamos visoje Europoje. Mes to turime siekti. Tai nereiškia, kad kalbame apie baudžiamosios teisės valstybėse narėse derinimą. Sunkumų kyla tada, kai parengiama programa, kurioje yra specifinių nuostatų, pavyzdžiui, du konkrečius pavyzdžius minėjau ką tik, tačiau po to pereinama prie bendrų dalykų, pradedama kalbėti apie tokias temas kaip testamentai ir paveldėjimas. E, šiuo klausimu jau yra parengtas komisijos pasiūlymas, lordų rūmų atitinkamas komitetas atlieka tyrimą. E, europinė sistema teisės praktikams būtų tikrai naudinga. Aš pats būčiau suinteresuotas tokią sistemą tai padėtų Europos piliečiams sutaupyti daug lėšų. Tačiau kai kurie komisijos pasiūlymai būtų nepaprastai sunkiai įgyvendinami 27 valstybių narių Europoje, kurios turi skirting... tokių valstybių narių, kurios turi skirtingas sistemas. Mes turime kartu kovoti su organizuotu nusikalstamumu, priekyba žmonėmis, imigracija tokių tikslų mes pasieksime negreitai. Todėl dabar turėtume galvoti apie praktinius žingsnius, praktinės priemonės, kurios turėtų padėti asmenų kasdieniam gyvenime. Taigi, manau, kad būtent tokiais klausimais turėtų dirbti šios darbo grupės ir e, rekomenduoti tam tikrų sprendimų šiuose srityse. Ačiū. Dėkui moc za tai. Labai ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Paskutinis kalbėtojas kol kas yra Julius Sabatauskas iš Lietuvos. Gerbimoji pirmininkė, gerbimi kolegos. Programai pabrėžima tarpusavio pripažinimo principo gyvenimo svarba. Lietuva remia tokį dalyką civilinėse bylose priimti teismo sprendimai turėtų būti vykdomi tiesiogiai be jokių tarpinių priemonių. Todėl numatoma tęsti priimant teismo sprendimus civilinėse ir komercinėse bylose taikomos egzekutūros proceso panaikinimo procesą, kuri pernelik dažnai reikalinga kitose valstybėse narėse priimtiems teismo sprendimams vykdyti. Tam pirmiausia reikės suderinti šių sričių teisės kolizijos taisyklės. Be to, tarpusio pripažinimo principas galėtų būti taikomas ir kitiems nereglamentuotiems ir kasdieniam gyvenimui svarbiems teisiniams klausimams, kaip antai paveldimui, testamentams, sutoktinių teis, turto režimui, porų išskirimo turtiniams e, klausimas. Lietuva teigiamai vertina taip pat suformuotą uždavinį e, tarpusio pripažinimo principą taikyti ir administracinėje teisenoje, taip pat užtikrinant sprendimų pripažinimą bent kai kuriuose administracinėse bylose. E, įgyvenant teisingumo Europos kūrimo prioritetą, šalinant teisinių aktų pripažinimo kitose valstybėse kliūtis, siūlytina, kaip priemonė minėtoms kliūtims šalinti numatyti teismo sprendimų ir autentiškų dokumentų atskirimą. Pavyzdžiui, kad visos kliūtis turi būti šalinamos kalbant apie teismo sprendimus, autentiškų dokumentų pripažinimui turi būti palikta tam tikra kontrolė. Taip pat minimas siekis suderinti atitinkamus ryčių teisės kolizijos taisyklės. Pažymėtina, kad nėra visiškai aišku, apie kokias rytis kalbama. Todėl siūlytina jas konkretizuoti jei turimos omeny visos civilinės ir komercinės bylos, tai mes nepritartume tokiam griežtam įvardinimui, nes pavyzdžiui, šeimos teisės rytyje gali būti sričių, kur nepavyks suderinti kolizinių taisyklių. Taip pat e, numatoma, kad civilinės teisės rytyje reikia nustatyti minimales Europos lygmens teisės, Europos lygmens teisės normas dėl tam tikrų civilinio proceso aspektų, susijusių su tarpusavio pripažinimo poreikiais – Pažymėtina, kad nėra aišku, ar bus vienodinimas tam tikros valstybių narių vidaus civilinio proceso teisės normos. Todėl siūlytina tokią nuostatą išdėstyti aiškiau ir patikslinti. Taip pat reikėtų patikslinti, nustatant, kada, kad reikia apsaugoti sutartinius santykius. E, neaišku, apie kokį apsaugojimą kalbama. Lietuva nepritartų siekiu vienodinti valstybių narių sutarčių teisės materialinės normas. Taip pat e, labai svarbu, kad baudžiamam procese, kovojant su organizuotų nusikalstumų terorizmu, nukentėjusi turi būti saugomi ir remiami įvairiomis priemonėmis, atleidžiant nuo baudžiamosios atsakumbent, suteikiant leidimą apsigyventi, taikant žalos atlyginimo mechanizmus, teikiant pagalbą reintegruojantis į kilmės visuomenę savanoriško grįžimo kilmės šalį atveju, taip pat siekiant skatinti jų bendradarbiavimą vykstant tyrimams. Manytumėm, kad šią nuostatą turėtų būti formuluojama, numatant valstybės narėms platesnę diskrecijos teisę arba įtraukiant nuorodą į valstybės narių, valstybių narių nacionalinius teisės principus. Ačiū. Děkuji za to vystoupení a ještě se z pléna přihlásil. Ačiū labai. Ponas Tadeuš Svifka iš EP paprašė žodžio, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau nuoširdžiai padėkoti už šią galimybę pasikeisti nuomonėmis tokių svarbių klausimų, kaip bendra teisingumo, laisvės ir saugumo erdvė Europos Sąjungoje labai puikiai galimybė nacionalinio parlamento atstovams parodyti, kad mums e, tikrai trūksta tos praktinės patirties, su kuria susiduria nacionaliniai parlamentų nariai. Aš dirbu teisės komitete čia ir mes, e, kai dirbame prie Briuselio vienas reglamento atnaujinimo, susitelkėme ties e, civilinė teisė, sutarčių teisė. Labai džiaugiuosi išgirsti jūsų nuomonės, esu pranešėjęs šiuo klausimu ir mielai atsižvelgsiu į jūsų pastabą. Bet keletą pastabų norėčiau iš karto pasakyti, kadangi per plenarinę sesiją įvairios mintis buvo išsakytos ir būtų naudinga tą padaryti. Šiandien labiau nei bet kada esu įsitikinęs, kad mums labai reikia aktyviai veikti, kuriant bendrąją teisinę kultūrą. Atskirose valstybėse narėse dažnai kai kurie dalykai yra savaime suprantami. Iš kitos pusės aš puikiai suvokiu tai, kad teisės, teisingumo, teismų apibrieštis įvairiose valstybėse narėse yra skirtingos. Tai reiškia, kad ir pasitikėjimas įvairių valstybių narių teisinėmis sistemomis yra skirtingas. Stokholmo programos nereiktų pamiršti. Tai nėra visiška naujovė, tai nėra pirmasis bandymas išspręsti problemas. Viskas priklausys nuo mūsų tarpusavio pasitikėjimo. Kolegoms iš nacionalinių parlamentų norėčiau pateikti tokį prašymą. Užtikrinti, kad savo e, parlamentinėme darbe nuolat atkreiptumėte dėmesį į tai, kad vienas iš pasitikėjimą didinančių elementų e, yra toks būtent e, sparta ir būdas kuriais yra ieškoma bendrų sprendimų, perkeliant sprendimus ir pritaikant sprendimus atskiruose šalyse. Mano komitete yra rengiamas atitinkamas pranešimas. Aišku, tie nuolatiniai vėlavimai lemia skirtingus teisinius sprendimus atskiruose valstybėse narėse. Bet to dar norėčiau atkreipti dėmesį į egzekvatūros panaikinimą. Džiaugiuosi, kad dauguma pasisakė už egzekvatūros atsisakymą. Tai padidins teisinį saugumą, tuo pačiu supaprastins Europos teisinės sistemos funkcionavimą, piliečiai galės paprasčiau nu, prieiti prie teismų. Labai svarbu užtikrinti, kad teismo, teismo sprendimai būtų įgyvendinami teisingai. Dabar apie atskiras valstybės narės ir ten jaučiama klimatą. Taigi neturėtumėme apsiriboti tik egzekvatūrą. Turime galvoti ir kaip galime kontroliuoti sprendimų įgyvendinimą. Į tą tikrai reiktų atkreipti dėmesį. Dar pridursiu, jog egzistuoja didelė teisinių sistemų įvairovė. Britų sistema į ją dėmesį atkreipė kolega iš Junktinės karalystės. Visa tai neturėtų kliudyti Europos parlamentui dirbti. Aš kalbu čia ne, su, ne apie suvienodinimą, bet apie kaip įmanoma didesnį teisinių sistemų suderinimą, kur tai yra įmanoma. Pavyzdžiui, materialiuoji baudžiamoji teisė Čia mes susidurėme su panašiais pavojais ir, ir sunkumais, bet tai nereiškia, kad mes norime e, viską suvienodinti šimtu procentų. Kitas klausimas - tai nusikalstamumas, kova su juo, terorizmo problemos, prekyba žmonėmis, taip pat prekyba žmonių organais ar e, gyvais žmonėmis, šiais klausimais būtina tartis bei ieškoti bendrų sprendimų. Dar norėčiau štai ką priminti. Per praėjusią EP kadenciją didelį susijaudinimą sukėlė labai smulkus elementas, būtent nusikaltimų aplinkos srityje prevencija bei baudimas. Buvo kalbama, kad negalima taikyti visur ES vienodų bausmių, kadangi aplinkos apsaugos lygmo yra skirtingas. Nepaisant to, mes ieškojame sprendimą ir priemė bendrą sprendimą. Ten esantis teiginiai duoda naudos visiems. Tai yra taip pat pavyzdys to, kad atskirais klausimais baudžiamojoje teisėje sugebama susitarti. Taigi dar kartą norėčiau kreiptis į jūs visus. Šie susitikimai su nacionaliniu parlamentu nariais yra pakankamai reti. Turėtumėme pasirūpinti, kad EP siektų dažnesnių susitikimų su nacionalinių parlamentų teisės komitetų nariais. To reikalaus dar ir Lisabonos sutartis. Džiaugiuosi, kad ji įsigalios, bet visą to negalime pamiršti, visą tai neleidžia to pamiršti, kad mes vis dėlto dirbame savo piliečiams. Ačiū. Ačiū už jūsų pasisakymą. O dabar žodis Mandas Delyka, mano kolegai pirmininkui. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia išreikšti pritarimą pono Svievka išsakytoms mintims. Jis yra koordinatorius teisės komitete. Reikia dažniau rengti panašius susitikimus, ypač e, tuo met, kai netrukus turi įsigalioti Lisabonus sutartis. Labai svarbu įsigilinti į EP įgaliojimus ir pirmą kartą juos susijęti su nacionaliniu parlamentu įgaliojimais. Juk čia mes kalbame apie tarpusavį ryšį tarp EP ir nacionalinių parlamentų. Aš jau, aš esu ilgą laiką dirbęs, dirbęs Kozakė. Šiaip ar taip mes esame specialistai, galime kalbėtis atvirai, o Kozakė, kadangi ten nėra specialistų, diskusijos lieka dažniausiai bendro pobūdžio. Be to, Martinas jau pateikė pasiūlymą ir jis mm, netrukus turėtų įgyti e, formą EP plenarinė sesija, būtent kad e, institucionalizuoti panašius susitikimus. Turiu omeny, kad pilietinių laisvių komitetas AP e turėtų susitikti su atitinkamais nacionalinių parlamento komitetais. Reikia susitikti ir kalbėtis. Mes visi esame parlamentarai ir mums svarbiausias tikslas yra pagerinti piliečių gyvenimą, spręsti susikaupusias problemas. O esamų atsakymų nepakanka, jie nėra pakankamai geri. Pažvelkime tai racionaliai, daug yra trūkumų visur, žemės ūkis, aplinka, daugybė kitų sričių. O dažnai visos šios rytis neišvengiamai yra susijusios su teisingumu ir vidaus reikalais. Manyti, kad ES ir visos valstybės narės yra tiesiog viena milžiniška rinka ir būtų galvoti klaidingai. E, žmonės, kurie įsteigė ES, turėjo visiškai kitą viziją prieš akis, todėl turime daryti pažangą įvairiuose konkrečiuose sritise, reikia veikti praktiškai, kad būtų galima apriepti kiek įmanoma daugiau sričių. Taigi, prisiminkime, kad žlugus Berlyno sienai buvo paskatinti Europoje integracijos procesai, nepakanka kalbėti tik apie vieną rinką, bendrą valiutą. Žinoma, apie tai kalbėti yra paprasta, bet pagalvokime apie bendrąją užsienio ir gynybos politiką. Ji dar vargiai yra išlipusi iš kūdikio vystiklo. Iš kitos pusės pažanga yra tikrai neprasta. Stokholmo programa yra svarbi, Hagos programa netitiko visų mūsų turėtų lūkesčių. Mes tarsi važiuojame automobiliu, kuris šiek tiek pavažiuoja, stapteli, jungia atbulinę eigą, grįžta ir po to vėl skuba į priekį. Taigi ta mums svarbis rytis teisingumas ir vidaus reikalai. Trečiasis ramstis. Viską bus galima perkelti į bendrijos lygmenį ir, aišku, mes nepamiršime išklausyti nacionalinių parlamentų nuomonės. Mes dirbame tą patį darbą. Mes e, daug prisidėjome prie pagrindinių teisų hartijos kūrimo, tačiau dabar mūsų galimybės labai padidėjo. Taigi lengviau žengti į priekį. Turėtumėme palaukti bei pažiūrėti, ką mums gali suteikti Stokholmo programa. Taigi, galvokime apie tai, kad Europa turi sukurti jos gyventojams e, pridėtinę vertę. Viso to mes turėtumėme siekti. Taigi, ponė pirmininkė, kaip paskutinė scena iš Kasablankos. Humphrey Bogartas vaidina Riką ir pasako komisarui, tai gali būti nuostabios draugystės pradžia. Aš to trokštu. Aišku, mūsų nuomonės išsiskiria. Šis šiandienos posėdis Briuselėje yra labai gražios draugystės pradžia, kurios tikslas įgyvendinti mūsų gyventojų bei rinkėjų lūkesčius. Taigi aš dėl to labai džiaugiuosi. Ačiū. Ačiū Jums už malonius žodžius. Norėčiau paklausti, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Taip, matau, kad kažkas kelia ranką. Gal galėtumėte prisistatyti? Aš esu Manuel Avande. Esu Ispanijos kongreso teisingumo komiteto vicepirmininkas. Norėčiau pakalbėti apie man rūpimus dalykus. Ispanijoje pastarojų metų buvo nemažai nusikaltimų nepilnamečių atžvilgių, susijusių su nepilnamečiais. Todėl, manau, reikėtų pakalbėti ir apie nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę. Šios ryties teisės aktai įvairiose e, šalise skiriasi, manau, reikėtų juos derinti. Reikėtų galvoti ir apie tėvų atsakomybę. Galvoti, ar tėvai yra atsakingi už savo vaikų veiksmus, ar jiems gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė. Taip pat turėtume derinti ir nuostatas dėl šeiminių įsipareigojimų. Taip pat numatyti nuostatų ir dėl sutoktinių turto režimo reguliavimo. Be to reikėtų derinti nuostatas susijusias ir su ištuokomis. Dar vienas rytis, kurioje turėtume dirbti, tai yra bendra imigracijos politika. Visos šalis turi labai griežtai kontroliuoti neteisėtą migraciją. Tokie būtų mano pasiūlymai. Thank you, Madam President. I'm, I'm tempted opposite. Ačiū pirmininkė. Jų pirmininkas išprovokavo mane pasakyti dar kai ką. Prieš mane kalbėjęs kolega kalbėjo apie nuostatų derinimą. Su visa pagarba turiu pasakyti, kad būtent toks sunkumas mums kyla. Pavyzdžiui, kai kalbama apie sutoktinių turto režimo, režimą reglamentuojančių nuostatų derinimą. Galbūt trumpuoju laikotarpiu tai ir būtų naudinga žmonėms, tačiau, kad ir kaip to norėtume, to nebus. Anksčiau kalbėdamas sakiau, kad reikėtų rinktis tokias specifines rytis, kuriuose galima kažko pasiekti. Tai nereiškia, kad nereikia galvoti apie kitas rytis, tačiau visų pirma reikia sutelkti dėmesį į tuos dalykus, kuriuos būtų galima gyventi per trumpą laiką. Jie turėtų būti mūsų sąrašo viršuje. Ir dar vienas dalykas vienas kolega užsiminė apie Junktinę karalystę. Tikiuosi, kad jūs nesupratote, jog manęs taip, kad aš prieštarauju Stokholmo programai. Mes pasisakome už Stokholmo programą, bet reikėtų suprasti, kad daugelis dalykų, dėl kurių norime priimti bendrus sprendimus, yra nepaprastai sudėtingi ir norint pasiekti tikslų reiktų suderinti 27 valstybių narių teisės aktus, teisės nuostatas. Jau Junktinėje karalystėje sunku tai daryti, o 27 valstybių narių teisės sistemų derinimas yra dar sudėtingesnis dalykas. Manau, reikia galvoti apie tarpusavio pasitikėjimą, apie procesinės teisės. Tai yra specifiniai dalykai, kuriuos įmanoma įgyvendinti. Tai nėra vien mūsų siekiai. Dėkui, jūs matote pravdu. Ačiū. Žinoma, jūs teisus. Matau dar vieną pakeltą ranką, gal prisistatysite. Labai ačiū, atsiprašau, kad sulaikysiu jūs šioje salėje šiek tiek ilgiau, turime laiko iki 7 valandos, taigi norėčiau papiknaudžiauti jūsų kantrybę šiek tiek ilgiau. Kalbant apie tai, kas buvo paminėta apie Junktinę karalystę, aš neinterpretuoju jūsų žodžių, sere, tarsi jūs prieštarautumėte Stokholmo programai. Aš turėjau galvoje tai, kad pasigirsta kai kurių Junktinės karalystės euroskeptikų balsų, kurie iš tikrųjų prieštarauja bendriems harmonizuotiems sprendimams. Bet tai tik tai mobilizuoja mus ir verčia ieškoti bendrų pagrindų. Taip pat norėčiau priminti tai, ką pasakė kolega iš Ispanijos. Man atrodo, kad Ispanijos pirmininkavimas bus labai įdomus. Ir aš jau dabar susistomėjimu laukiu posėdžių pirmininkaujant Ispanijai. Prie ankstesnio pasisakymo norėjau pridurti keletą žodžių apie Europos parlamento poziciją dėl teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo. Tose srityse, kur valstybės narės jau yra sutarusios, kad ES turi monopolistinę poziciją tam tikrą prasme. Tai yra, aš turiu galvoje tas rytis, kur Europos komisija gali, Europos Sąjunga gali priimti sprendimus. Esame patvirtinę pranešimą, tai padarėme pernai, apie tam tikrus atvejus, kad jei Europos komisija pritars tais atvejais, kai valstybė narė gali sudaryti sutartį su trečiaja šalimi netgi tose srityse, kurios, tose srityse, kurios e, išimtinai priklauso ES kompetencijai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bendryje ne visada turi pasisakyti apie tai, kas įvyksta visose 27 valstybės narėse. Kai kuriuose Kai kurios sritys galbūt įdomios tik tai dviems ar trims valstybėms narėms. Arba iš vis tik vienai. Ir kokiai nors trečiai šaliai. Jeigu yra tam tikrų geografinių interesų ar yra istorinių priežasčių, tuomet tam tikra valstybė narė turėtų galėti siekti sutarties su trečiaja šalimi, nors visą bendryją ir nenorėtų pasirašyti tokio susitarimo. Tai tik tai rodo, kad mes labai pragmatiškai žiūrime į šios klausimus. Ir jeigu ir toliau eisime šiuo keliu, tai reikš, kad bendrijos teisė, kurią kuriame, pasitarnaus e, kuo geriau mūsų piliečių interesams. Děkuji také a nyní má slovo pan. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį senatoriui Alberto Maritati iš Italijos. Grazie, Presidente. Io non voglio abusare della pazienza. Ačiū, ponia pirmininkė. Nenoriu piknaudžiauti jūsų kantrybę, bet kadangi turime progą padiskutuoti, norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Norėčiau užduoti klausimą visų mūsų vardu pirmininkiai. Mes iš esmės labai pozityviai žvelgiame į naujas galimybės bendradarbiauti tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Toks bendradarbiavimas bus plėtojamas plačiau ateityje. Ir daug kas tai vertina teigiamai ir teigiamai vertina tas galimybės, kuria, kurių turėsime. Todėl norėčiau pasteirauti, kaip viskas vyks toliau, kas įvyks po mūsų diskusijų čia šiandien. Jeigu atsirastų kažkokių naujų procedūrų, norėčiau sužinoti, kaip jos bus formalizuotos ir kokia bus numatyta nuolatinė tvarka Europos parlamente, siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikytos galimybės teikti, keistis nuomonėmis tarp e, nacionalinių parlamentarų ir Europos parlamento narių. Manau, kad yra vertinga pasinaudoti nacionalinių parlamentų e, narių žiniomis, jų išmanimu ir būtų įdomu išgirsti Europos parlamento idėjas. Tačiau mums reikia tam tikrų garantijų, kad turėsime kažkokią ilgalaikę struktūrą ir uh, bus galimybės atskiriems parlamentų nariams ir komitetams sekti tai, kas vyksta bendrose posėdžiuose. Manau, kad iniciatyva yra puikiai, tačiau mums reikia aiškiai įsivaizduoti, kaip visa, visas procesas bus valdomas. Ačiū. Dėkoju. Prieš suteikiant žodį pranešėjai, norėčiau pakomentuoti pati šį beitą manau, mes visi pritarėme, kad e, teisės vykdymas, teisingumas ir saugumas piliečiams yra tai, kas rūpi visiems Europos piliečiams. Būtent to jie tikisi iš savo valstybių narių, iš savo šalių, bet taip pat ir iš europinių institucijų, europinio ligmens. Todėl aš manau, kad mūsų, mes esame atsakingi už tai, kad užtikrintume būtent tokius rezultatus. Stokholmo programa yra gera priemonė tam. Norėčiau pratesti ponio Maritatį mintį ir pasakyti, kad mums iš tikrųjų mums reikia struktūros, kuri leistų plėtoti tam tikrų klausimų aptarimą. Jau minėjau Kozaką. 20 e, metų patirtis rodo, kad kai aptarinėjame vienus ar kitus klausimus įvairiose komitetuose, šiuo atveju tai buvo Europos nacionalinių parlamentų, e, Europos reikalų komitetai. Taigi tai, kas aptariama nacionalinių parlamentarų rodo, kad mes sugebame pasiekti bendrų sprendimų ir galime siekti bendrų tikslų. Ir manau, kad teisingumo, saugumo ir e, laisvės sritis nusipelno tam tikros nulatinės struktūros, kuri būtų panašiai į Kozaką. Reikia tam tikros struktūros ar platformos, kuri padėtų mums ieškoti bendrų pagrindų ir žengti konkrečius žingsnius. Tai tiek norėjau pasakyti, o dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, kuris rezumuos šios, šio vakaro diskusiją. Eh, Ačiū. Visų pirma, atkreipiau dėmesį, kad iš esmės sutarėma dėl siekio atsisakyti egzekvatūros, nors šioje srityje ir yra dar tam tikrų problemų. Buvo pareikšta įvairių nuomonių dėl prioritetų, kurios reikėtų nustatyti, pavyzdžiui, dėl sprendimų administracinėse bylose. Buvo sakoma, kad gali kilti problemų dėl tam tikrų tipų teismų sprendimų. Tačiau yra ir nemažai sutarimo. Netgi buvo išreikštas siekis eiti dar toliau, buvo minimas teisės aktų derinimas, taip pat buvo minimos įvairios teisės sritys. Pavyzdžiui, buvo užsiminta apie šeimos teisę, kurioje, atsižvelgiant į nacionalinės tradicijas, gali kilti įvairių problemų. Mes dėmesį sutelkėme į egzekvatūros procedūrą, nes mums atrodo, kad egzekvatūros atsisakymas būtų natūralus žingsnis žengiant mūsų pasirinktą kryptimi, kai yra derinamos įvairių šalių teisės sistemos, kai žmonės iš įvairių šalių suartėja, tada natūralu, kad yra pradedama kalbėti apie kitus tolesnius žingsnius. Dabar pereisiu prie konkretesnių dalykų. Visų pirma, egzekvatūros panaikinimas. Manau, kad čia reikėtų pakalbėti apie tokius dalykus kaip teisinis tikrumas, teisinis aiškumas. Girdėjome, kad valstybių narių teisės sandara skiriasi, egzistuoja skirtingos teisės tradicijos, bet jas reikėtų bandyti suartinti. Taip galėčiau apibendrinti šiandien čia įvykusią diskusiją. Děkuji také našemu. Ještě na závěr řeknu pár organizačních věcí. Ačiū. O prieš padarydama keletą techninių pastabų, dar sudėkiu žodį ponui Devygo. Ačiū. Pone pirmininkė. Manau, kad mūsų pranešėjas puikiai apibendrino diskusiją. Taigi, prisimename, ką pasakėme. Manau, kad šio vakaro, rytojaus darbai bus puikiai tesiami, padarysime išvadas. Maničiau, kad tas vynas, kurį mes iš, išgersime šį vakar, nebus taip greitai pamirštas. Kolegai iš Italijos senato apie tai užsiminė, todėl ir aš norėčiau padaryti keletą min, pranešimų, minčių išsakyti, kad reiktų suteikti tvirtą formatą mūsų susitikimams. Negalima, kad mūsų padarytos išvados liktų kabėti kažkur ore. Reikia pasinaudoti mūsų kontaktais, reikia juos sustiprinti, suteikti jiems institucinę formą. Tačiau, kaip sakoma, kad nereikia kalbėti per ilgai, kadangi mes galime daug tušių žodžių prisakyti, tačiau todėl noriu baigti savo pasisakymą ir, manau, susitiksime rytoj iš ties nekantrauju rytoj su jumis visais susitikti. Ačiū ponui Devygo, ačiū Anti Apsin, ačiū kiekvienam, kuris atėjo, kuris pasisakė mūsų konstruktyvioje diskusijoje. Pirmininkė dėkoja ir vertėjams. Džiugu, kad jie padėjo mums susikalbėti. Norėčiau priminti, kad kitas mūsų darbo tvarkės klausimai, klausimas bus vakarienėje kurioje dalyvaus e, ponas Buzekas, parlamento pirmininkas, 19.15 e, SPAK pastate. Taigi, kai čia išeisite, pasukite į dešinę ir nusileiskite į pirmąjį aukštą. Taigi, visiems sakau iki pasimatymo.